buvau šešėlinė pranešėja Žemės ūkio komitete nagrinėjant šią temą. Tačiau iš visų rezoliucijų ir teisės aktų labai mažai yra perkelta į praktiką. Dauguma tų rezoliucijų ir, ir teisės aktų yra visiškai e, neefektyvus. Dėkuoju. Toliau Periname prie trumpų pranešimų pristatymo. Ir pirmasis pranešimas yra pranešimas parengtas Pablo Rijas Echeverija ir skirtas elektroninės priekybos vidaus rinkos kūrimo užbaigimui. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjų. Muy buenas tardes como todos ustedes saben internet y las nuevas tecnologías. Labas vakaras. Visi žinote, kad internetas ir naujosios technologijos yra e, dar neištirtas horizontas. Mums reikia modernesnių priemonių, ypač kalbant apie E, elektroninę prekybą, tam, kad galėtume kovoti su šio amžiaus iššūkiais. Dabartinės prekybos sistemos, internetinės elektroninės prekybos sistemos anksčiau prieš kelis metus dar nebuvo, o dabar ta elektroninė prekyba egzistuoja ir todėl mes kaip teisėkuros e, teisės e, aktų kuriejai turėtume sukurti atitinkamas priemonės, kurios padėtų išspręsti dabartinės elektroninės prekybos problemas. Tos priemonės turėtų e, būti suderintos visose valstybėse narėse. Mes turime nutiesti kelią ateit ateities technologijoms. Tai reiškia, kad mes turime kovoti su tomis kliūtimis, kurios egzistuoja šiuo metu. Elektroninė priekyba yra moderni priemonė su didžiuliu potencialu. Ji taip pat pagerins mūsų ekonomikos konkurencingumą ir sustiprins mūsų bendrąją rinką. Tai taip pat yra priemonė, kuri kūrė didelę pridėtinę vertę ir kuri yra didžiulė galimybė ES piliečiams ir įmonėms šiuo krizės laikotarpiu. Taigi yra labai svarbu svarbu, kad ES politikai imtųsi atitinkamų priemonių, kad būtų kovojama su uh, uh, kliūtimis elektroniniai prekybai tarp valstybinių lygmenių. Taip pat yra labai svarbu, kad mes darytume viską, kad e, vartotojai pasitikėtų elektroninės prekybos sistema ir padarytume viską, kad ta elektroninės prekybos sistema būtų kiek įmanoma paprastesnė, nes tik tokiu būdu mes galėsime išlikti konkurencingi. Taigi, arba mes turime ryštingai imtis tam tikrų priemonių, arba mes atsiliksime nuo savo konkurentų. Savo pranešime aš pristatau atitinkamas priemonės, kurios padėtų kovoti su kliūtimis ir tokiu būdu mes galėtume ne tik parengti bendrąją elektroninės priekybos bendrąją rinką, bet taip pat užbaigti e, apskritai e, visą bendrosios rinkos kūrimą. Taip pat yra labai svarbu užtikrinti kokybišką interneto prieigą, pagerinti interneto prieigą, taip pat stiprinti vartotojų pasitikėjimą ir taip pat įvesti ES e, pasitikėjimo ženklą. Taip pat turime vykdyti informacinės kampanijas, kad vartotojai žinotų savo teises ir kad žinotų, kaip būtų galima pasinaudoti tomis teisėmis. Taip pat reikia kalbėti apie intelektinės nuosavybės ir asmens duomenų apsaugą. Taip pat turime kurti paskatas įmonėms, kad jos e, norėtų prekiauti savo produkciją internete. Taip pat turime gerinti elektroninio atsiskaitimo sistemas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad yra labai svarbu užtikrinti mažamečių apsaugą nuo internete slypinčių grėsmių. Manau, kad visos šios priemonės yra būtinos, jeigu mes norime pagerinti elektroninę prekybą ir jeigu norime e, suderinti dabar egzistuojančias teisinės nuostatas Taigi mes turime galimybę pasiūlyti priemonės, kurios padėtų gerinti mūsų ekonomikos konkurencingumą ir taip pat būtų, tai taip pat būtų pagrindas, ant kur, kurio mes galėtume kurti ateities e, ekonominę sistemą. Dėkoju. Um. Dėkoju. Mes turėtume baigti 11 valandą ir todėl aš leisiu pasikalbėti penkiems nariams. Pane Rotovai, ponė Tikau, ponė Figareiro, ponas Paška ir ponas Lelė. Labai atsiprašau, tačiau visi kiti, kas negavo galimybės pasisakyti, galite pateikti savo pareiškimus raštu. Pone Roitova, ačiū pirmininkė, džiaugiuosi, kad pranešėja rėmėsi mano parengtų pranešimų apie vartotojų pasitikėjimą skaitmeninėje visuomenėje. Daugiau nei 50. E, e, interneto vartotojų skaičius pastaraisiais metais padvigubėjo, tačiau mes vis dar neišnaudojame elektroninės priekybos potencialą. dirbtinai yra kūriamos nacionalinės e, rinkos tam, kad galima būtų parduoti tas pačias prekes už skirtingą kainą. Ir šioje srityje vis dar egzistuoja nemažai skiriamų linijų, nemažai sienų. Ir aš norėčiau paraginti e, pranešėją nepamiršti, kad labai svarbu yra apsaugoti mažamečius ir nepilnamečius interneto vartotojus nuo pornografijos, tabako, alkoholio reklamos bei nepagidautinus nepagidautino e, bendravimo su nepažįstamaisiais, kadangi mes privalome apsaugoti vaikus. Dėkuoju žodis, ponė Tikau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponas komisarė. visiškai aišku, kad vartotojai turi labiau pasitikėti elektroninę prekybą ir tik taip mes galėsime užbaigti vieningąją rinką. Šiame pranešime kalbama apie elektroninę prekybą, kalbama apie tai, kaip galima būtų padidinti saugumą visiems vartotojams. Mes turėtume pagalvoti apie galimą Europos e, e, parašų patvirtinimo institucija. Taip pat turėtume e, sukurti tam tikrą elektroninių sąskaitų sistemą, kuri turėtų pradėti veikti iki 2020 metų, o iki 2030 apie 30 procentų kaip numatė Mančesterio elektroninės prekybos konferencija, 30 e, procentų pirkimų turėtų būti daroma internetu. Pone Figureido, dėkuoju pirmininkė. Norėčiau paminėti tris dalykus, kurie svarbus ir kuriuos reikėtų pasiaiškinti. Visų pirma, mums reikėtų suvienodinti vartotojų ir autorių teisės įvairiose šalise. Antra, užtikrinti, kad europinė e, elektroninė priekyba taip pat gintų ir vaikų teisės. Ir antra vertus, e, elektroniniai sandoriai turėtų būti saugus. E, komisijos planuose numatyta, kad iki 2013 metų visi ES piliečiai turėtų turėti prieigą prie plačiajuoščio interneto. Dabar mes matome, kad dar pakankamai daug šeimų neturi prieigos prie interneto apskritai. Na, o apie 20 procentų šeimų apskritai gyvena uh, žemiau skurdo ribos. Tad kaip komisija gali galvoti apie 2013 metų uždavinį visiems užtikrinti prieigą prie plačio juoščio interneto? Ponas Paskal, dėkoju pirmininkė. Šiame pranešime kalbama apie tai, jog būtent nu, normatyviniais aktais didinti interneto saugumą. Tačiau nepamirškime, kad e, mūsų kultūros, perkimo kultūros skiriasi. Kai kur, pavyzdžiui, galime tam tikrus vaistus nusipirkti vaistinėje be jokio recepto, o kitur, kitose šalise to neįmanoma padaryti. Ir kai, lygiai taip pat internetu galima, pavyzdžiui, sekso prekes arba a, e, muziką įsigyti internetu visai teisė. Tai vienoje šalyje ir to negalime daryti kitoje šalyje. Jei norime tinkamai apsaugoti rinką, turime nepamiršti, jog būtina rūpintis pirmiausia tai e, pažeidžiamiausiais, tai yra vaikais. Ponas Keli. Elektroninė komercija yra labai naudinga tiek verslininkams, tiek vartotojams. Tačiau yra vienas e, šios prekybos aspektas, e, kuris mane neramina. Ir aš norėčiau apie jį ir pakalbėti. Aš kalbu apie bilietų pardavimą. E, koncertų bei sporto renginių bilietų pardavimą. Paprastai jie yra parduodami už visiškai nepriimtiną kainą. Mano šalyje veikia, pavyzdžiui, futbolo mėgėjų asociacija, kuri pardavinėjo bilietus į savo e, renginius už 70 eurų. Neįsivaizduojama, kaip galime tikėtis, kad žmonės mokės šios pinigus. Ir šios asociacijos e, vadovai buvo e, nubausti 350 ir 500 eurų bauda. Tai visiškai yra nepriimtina. Taigi, pirmininką, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šias problemas. Dėkuoju dabar komisijos vardu, žodis ponai Degucht. Pone pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai, visų pirma norėčiau e, padėkoti ponui Ečeveryje, pranešimo autoriui ir e, parlamentui apskritai už e, Europos elektroninės komercijos rinkos apžvalgą. Pranešimas e, labai teisingai sako, kad e, jis dar e, net neša visų privalumų vartotojams. Ir jis yra viena iš trūkstančių grandžių, kuriant bendrąją rinką apskritai. Internetiniai mažmeninkai, ypatingai mažos įmonės, nori pasinaudoti internetinės priekybos privalumais. Tačiau reikia dar daug nuveikti, integruojant e, vidaus rinką, kad ji taptų tikrovę. Tad ką galima būtų padaryti, tobulinant e, elektroninę priekybą. Komisija pritarė daugeliu iš e, iškeliamų klausimų šiame pranešime. Jos skaitmeninėje darbo tvarkėje daugelis iš jų yra nušviesti. E, gyvenimas turi būti paprastesnis e, tiek vartotojams, tiek ir verslui. Mes e, galime harmonizuoti, pavyzdžiui, vartotojų sutarčių dalykus, galime supaprastinti procedūras susijusias su tarptautiniais sandoriais. Šiame kontekste komisija uh, sveikina e, pranešime išreiškiamą paramą vartotojų teisų direktyvai IMKO komitete. Kalbama taip pat apie teisės aktus susijusius su paslaugų direktyva, kur draudžiama dis geografiškai diskriminuoti vartotojus. Mes taip pat galime palengvinti galimybę piliečiams ir uh, įmonėms e, bendrauti tarpusavyje, sukuriant e, tam tikras įstaigas, kurios veiktų vieno langelio principu. Savo skaitmeninėje darbo tvarkėje komisija ragina e, derinti įvairias politikos sritis, taip pat numatyti galimybę suformuoluoti tam tikrą elektroninės komercijos teisių kodeksą. Tačiau, žinoma, e, tuos dalykus reikia gyvendinti praktikoje, antraip tos teisės yra beprasmės. Mes e, ieškosime galimybių, kaip tobulinti kai kurios dalykus tame tarpe ir kaip e, supaprastinti ginčių sprendimo sistemas. Komisija 2011 e, m. pabaigoje taip pat planuoja pateikti pasiūlymus dėl kolektyvinių ieškinių ir kitų susijusių dalykų. Kaip e, vartotojų apsaugos komiteto narės valstybės narės tengiasi pašalinti trūkumus egzistuojančios elektroninėje prekyboje. Komisija yra parengusi e, plačią e, Europos e, elektroninės prekybos studiją. Pagaliau, pabaigoje noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio naudingo ir įkapenčio pranešimo parengimo ir atsiprašyti, kad ponas Dali negalėjo dalyvauti šiame posėdyje. Dėkuoju komisijos nariui. Dėkuoju visiems, kas pasisakė. Balsuosime dėl rytoj, dėl šio dokumento e, rytoj. Toliau periname prie pono galo.